tarybos pareiškimas, e, tarybos pozicija dėl 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. Ir dabar žodį suteiksiu ponui Raminė. Ačiū, ponė. Gerbiama ponė pirmininkė, gerbėmieji Europos parlamento nariai, ponė komisarė, man tenka didelė garbė išdėstyti Europos e, Sąjungos e, tarybos e, pirmininkaujančiosios valstybės 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą. Jo svarbiausias tikslas tai palaikyti ūkio atsigavimą, kartu skatinti darbo vietų kūrimą viena vertus ir kita vertus numatyti tinkamą migracijos politikos finansavimą. Tai susijęs su ES išorės veiksmais. Biudžeto projektas grindžiamas e, solidarumu tiek viduje, tiek mūsų veiksmuose orientuojamuose į išorę. Ir dabar dvi dalys. Pirma dalis pirmiausia skirta, e, e, joje išdėstomi svarbiausi e, principai, septyni principai, dėl kurių sutarė Europos vadovų, vadovų taryba ir toliau tada det, kita, kitoje dalyje detalės. Mes dabar iš ties susidūrėm su tragiškais įvykiais, kai dešimt dešimtis tūkstančių migrantų e, bėga iš karo e, ir kitų konfliktinių zonų siekdami patekti į Europą. Ir e, čia vėlgi įmamasi veiksmų prisidedant valstybėms narėms. Ta pagalba prisidėjo prie dabartinės, e, prie pardin, dabartinės migracijos krizės e, sprendimo. Pateiksiu keletą skaičių. Du svarbiausi fondai, tai yra MIF ir ISF, ir numatyta vien vieno, viena, vieno lėšos yra 3,1 e, milijardas, kito 3. 3,6 e, milijardai iki 16 laikotarpių, 45 e, milijonai vėlgi eurų, o 210 milijonų jau lėšų buvo skirta iš ankstiniam finansavimui. Fina, komisija ėmėsi ir tokiu būdu tikrai imtasi buvo uh, E, skubių veiksmų tam, kad būtų galima išlaisvinti tų dviejų fondų lėšas. Ir šių metų gegužės mėnesį Europos parlamentas patvirtino e, migracijos e, pro, valdymo programą, kuri remiasi keturiais ramšiais. Ir kartu numatytas taisomasis biudžetas numeris 5, skirtas konkrečiai tam tikslui. Tad vėlgi ES fondai yra svarbiausi fondai, iš kurių skiriamos lėšos e, e, pagalbai teikti Sirijos pabėgėliams, kartu iš e, Libano, Jordano, Turkijos. 2016 metais numatytos lėšos pabėgėliams perkelti. 150 milijonų numatyta Graikijai ir Italijai ir taryba pritarė toms visoms sumoms. Apie tai buvo kalbama, kalbama e, per komisijos pirmininko Junkerio kalbą, kurioje e, jis e, kalbėjo apie ES padėtį ir ten kaip tik buvo pasiūlytas naujas priemonių paketas skirtas šiai temai. Kita biudžeto dalis - tai e, glob, e, globaliniai veiksmai. Mums atrodė labai svarbu pirmiausia spręsti dar neišmokėtų moky, sumų problemą, kurios susikaups e, iki 2016 metų. Ir Ir būtent e, dabar reikia susitarti dėl tokių lėšų 15-16 metais. Kitas principas. E, taryba e, numatė visas tas lėšas skirtas Europos strateginiam fondui 16 metais, trečia toliau migracijos politika irgi jai skirta e, lėšų, numatant, e, turint galvoje tas laikinas priemonės e, skirtas Graikijai ir Italijai, kai reikės paskir, priimti paskirstyti 40 tūkstančių migrantų. Ir 165 milijonai eurų skirta pabėgėlių integravimui, tai padidėjimas. Ir dar kitas principas vėlgi Penktas principas - tai kreditų sumažinimas, e, kreditų, kuriais e, vėlgi buvo operuojama iki šiol, tam, kad būtų galima toliau įgyvendinti projektus ir programas ir jų įgyvendinimo e, lygis pasiekia tam tikrą e, lygį ir kartu tų programų įsisavinimo e, galimybės atrodo realistiškos. Toliau, šeštas dalykas, čia ko taryba pakoregavo kai ką, pagal komisijos pasiūlymą tiesiog numatyti gana didesnės lėšas ir iš tikrųjų skaičiai kur kas didesni E, e, tai yra konkretų skaičiai sumažinti, tačiau jeigu vėl pasižiūrėsite į bendrus e, šitos ryties, srities skaičius, tai bendras skaičius didesnis. Septintas, septinta tema. Tai taryba E, vis dėlto nusprendė išlaikyti pakankamą veiksmų laisvę, vėlgi jeigu padėtis e, pablogėtų. Ir dabar labai greitai peržvelgsiu e, tarybos pozicijos detalės, kur, dėl kurių taryba vienbalsiai pritarė rugsėjo ketvirtą dieną. E, įsipareigojimo asignavimai 153,3 e, milijardai ir mokėjimų asignavimai 143,5 milijardai. Tad dėl įsipareigojimų e, asignavimų sumažėjimas nedidelis mokėjimų, tiksliau padidėjimas mokėjimų asignavimai padidėjo. Tad čia palyginti su tuo, ką pirmiausia siūlė komisija, vis dėlto netiek jau tolinų nu tolsta kartą nuo komisijos siūlomų skaičių. Tad tokiu būdu mums pavyko e, suartinti įsipareigojimo signavimų ir mokėjimo signavimų e, tą, tą spragą ir kartu išvengti nesumokėtų sumų problemos. Toliau, konkurencingumas e, skirtas darbo vietoms e, kurti ir ūkiui. Tai yra e, vis, visos e, ekonomikos politikos šerdis. E, 8,6 procentai įsipareigojimų ir 7,1 procentai mokėjimo asignavimų padidėjimas. Toliau investicijos irgi absoliutus prioritetas, tai vėlgi skaičiai buvo išlaikyti. Toliau 2020 metų horizonto programos ir Europos jungimo e, priemonės e, kartu infrastruktūros projektų finansavimas, Galilėjo, Koperniko e, programų finansavimas, bendrų įmonių finansavimas. Nors dabar e, išlaikytas e, lygis iki 20 metų įsipareigojimų, tai minėti 9,3 procentai taryba vėl truputį sumažino E, Europos sujungimo e, priemoniai skirtas lėšas, tačiau vis dėlto 73 e, milijonai eurų įsipareigojimo signavimų ir atitinkamas skaičius mokėjimo signavimų, tai irgi gana ar, ar atitinka komisijos skaičius. Toliau programos Kosme ir Erasmus. Jų tie mažinimai nepaveikė. Uh, nes Erasmus e, plus programai 16 e, metais skirta 1,8 milijardai e, eurų, tai 30 procentų daugiau negu 15 metais. Toliau socialinė teritorinė ekonominė sanglauda 2,43 procentai ir 0,43 procentai E, mokėjimų e, palyginti su vėlgi įsipareigojimais, tai gana atitinka komisijos pasiūlymą. Toliau kita išlaidų kategorija - pilietiškumas. Aš čia trumpai jūs įminiau, tai kreditai labai e, smarkiai didėja palyginti 15 metais 8,7 procentais įsipareigojimų ir 8,7 procentai mokėjimų. Toliau, migracijos e, sritis yra politinis ES prioritetas. Be to taryba priemė tam, kad būtų mobilizuojamos lankstumo e, priemonės e, lėšos. Atsiriamėm į komisijos pasiūlymą E, mokėjimų e, asignavimai padidėjo daugiau kaip 22 procentais, nes čia kalbam apie svarbius dalykus, apie humanitarinę pagalbą, e, kitos rūšės pagalbą, išorės veiksmams remti, Palestinai remti. Penkta, penktas skyrius Tai čia komisija siūlė sumažinti 30 milijonų, e, būtent 30 milijonų, bet e, tai vėlgi dėl to nukentėtų ES e, institucijų administravimas ir mes atsargiai vertinam 5 procentais tą mažinimą administracinių išlaidų. Reikia vėlgi atsižvelgti į tai, kas buvo e, pas, nu, nuspręsta per trialogo dėrybas e, Liepos mėnesį. Tad apie tai buvo plačiai kalbama. Ir darydamas išvadą, ponia pirmininkė, galiu pasakyti, gerbimieji parlamento nariai, Dėl, turit galvoje, kokie išbandymai mūsų e, laukia. Pirmiausia, turiu galvoje migracijos sritį. Ir turint galvoje tai, kad aplink ES intensyvėja konfliktinės e, zonos, tai Europos vadovų taryba mane, kad iš tikrųjų reikia, e, reikia pasiekti subalansuotą tam tikrą e, požiūrį tam, kad būtų galima tikrai atsakyti į mums tenkančius išbandymus ir numatant atinkamą vidinį ir išorinį solidarumą. Tad būtent tais principais remiantis ir parengtas šis biudžeto projektas. Ačiū ponė pirmininkė. Dabar komisijos vardu ponė Kretų. Much, Ačiū pirmininkė, ministrė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ministrui Lamenė už tai, kad pristatė tarybos poziciją dėl mūsų pasiūlymo dėl 2016 biudžeto. Komisija visiškai sutinka su tuo, kad biudžeto drausmė yra tai, ko iš mūsų tikisi piliečiai, bet jie, aišku, tikisi ir to, kad mes patenkinsime visų poreikius dabar iškilusių krizių akivaizdoje. Rytoj komisijos pirmininkas kalbės um, savo pranešime apie migrantų krizę. Taip pat turime atsižvelgti į pieno sektorių vykstančius įvykius. Bus siūlomos priemonės ir lėšus, kurios turi būti skirtos valstybių narių ūkininkams dirbatiems pieno sektoriuje. Ir šie pasiūlymai migracijos ir pieno sektoriaus rytyje bus pateikti pakeitime, kurį mes teiksime spalio mėnesį. Ten bus išvarinti konkretus pasiūlymai. Norėčiau mm, paaiškinti, kokia buvo komisijos pirminė pozicija. Mūsų pasiūlymas dėl 2016 biudžeto buvo išsamus, atsižvelgiantis į visus prioritetus, tokių kaip e, ekonomikos augimas, EFSI fondas ir migracijos problemos bei ES padėties pasaulyje stiprinimas. Mes išlaikėme 2,1 milijardo įsipareigojimų ir 1,6 mokėjimų asignavimų maržą. Mūsų pasiūlymas dėl 2016 biudžeto yra atsakingo biudžeto pasiūlymas, bet taip pat tokio biudžeto, kuris leistų reaguoti į kylančius iššūkius. Mes taip pat esame numatę konkretų mokėjimų planą Komisija palankiai e, vertina tarybos poziciją dėl ankstesnių biudžetų įgyvendinimo, tačiau e, mes e, nerimaujame dėl pasiūlymų mažinti asignavimus skirtus kai kuriuose konkrečiose kategorijose. Mes komisija pirmiausia esame suinteresuoti, kad būtų mm, sumažinta neįvykdytų mokėjimų dalis. Mes turime suprasti, kad dabartinė padėtis yra kitokia nei ankstesniais metais. Mes mm, dabar tikrai vykdome mokėjimus laikų ir manome, kad nebūtina mažinti asignavimus kai kuriuose kategorijose. Kalbant apie įsipareigojimus, malonu matyti, kad taryba palaiko komisijos pasiūlymus dėl migracijos. Norėčiau priminti 2015-aisiais primtus sprendimus dėl migracijos padėties. migracijos ir prieglopšio mm, fondas, kiti mm, fondai, e, jiems buvo numatyti 2,5 milijardai ir 122 milijonai iš migracijos fondo ir 83 milijonai iš vidaus saugumo fondo. Dabar šios lėšos jau bus realiai mm, suteiktos, šie mokėjimai bus įvykdyti. Aišku, turime padaryti daugiau ateinančiais metais dėl pirmos A kategorijos užimtumas ir darbo vietų kūrimas. E, komisija nepritarė, kad būtų mažinamos lėšos horizontas 2020 strategijai ar Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai arba tokiams iniciatyvams kaip energetikos sąjunga ir panašiai. Ketvirta kategorija. Čia siūloma mažinti kaiminystės politikai mm, ir vystomojo bendradarbiavimo politikos finansavimai. Mes manome, kad tai būtų netinkama ir tai neatitiktų e, bendro mūsų tikslo siekti mūsų kaiminių regionų vystimosi. Jau daugelį metų komisija ir kitos institucijos rodo savo pasirengimą uh, tvariai valdyti finansavimą ir mes toliau siekiame mažinti administracinės išlaidas. Siekiame, kad būtų sumažinta darbuotojų skaičius 5 procentais per artimiausius porą metų. Tačiau taryba panašu, kad nepakankamai vertina mūsų pastangas. Pateiksiu pavyzdį. Jeigu mes mm, vadovautumės tarybos pasiūlymų sumažinti lėšų 19 procentų 19 milijonų, atsiprašau, tai e, mes turėtume sumažinti darbuotojų skaičių 206 e, arba 4 procentais. Ir tai iš tikrųjų neleistų mums tinkamai gyvendinti visų dabar vykdomų programų. Uh, Spalio viduryje komisija teiks pakeitimus, kur bus kalbama apie mm, naujojo teisės aktų paketo migracijos rytyje. E, poveikiai apie tai kalbės pirmininkas Junkeris rytoj. Mes mm, tikimės, kad taikinimo laikotarpio, iki taikinimo laikotarpio pabaigoje mes sutarsime dėl 2016 biudžeto. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Pranešėjas ponas Fernandės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai, noriu pasisveikinti su tarybos atstovais Gerbiami kolegos, parlamentas šiuo klausimu laikosi vieningos nuomonės. Mes turime labai aiškius įgaliojimus ir m, mm, turime keletą rezoliucijų šiuo klausimu. Paskutinė buvo parengta Liepos mėnesį. Mes laikomės savo prioritetų. Siekime apsaugoti darbo vietas, verslo įmonės ir verslumo iniciatyvas vidinę ir išorinį, vidinį ir išorinį solidarumą. Ir visą tai atsispindi mūsų rezoliucijose. Ir visą tai susiję mm, su konkrečiais e, veiksmais Horizontas 2020, e, tai Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, kitos iniciatyvos, mes norime, kad jos toliau būtų įgyvendinamas. Ir noriu pasakyti, kad parlamentas elgėsi labai atvirai ir nuosekliai. Mes jau esame sakę, kad e, kalbant apie migraciją, Pabėgėlių krizės valdymas turi būti, turi atsispindėti biudžete ir mes negalime pasitenkinti vien tik deklaracijomis, turi būti numatytas konkrečios lėšos. Išklausiau tarybos, bet matau, kad taryba nėra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Taryba siūlo ketvirtoje kategorijoje gerokai mažinti skirtas lėšas, taip pat skirti kaiminystės politikos įgyvendinimui skirtą finansavimą. Kova su skurdu viduržėmio jūros regione čia taip pat yra siūloma mažinti finansavimą 15 milijonų. Dar 16 milijonų nukerpama iš vystomojo bendradarbiavimo kategorijos. Taigi, iš tikrųjų, Taryba bendrai siūlo mažinti finansavimą 1,4 milijardo eurų. Taigi galbūt mm, tokie pasiūlymai būtų tinkami 1990 ar 1998 metais, bet tikrai ne 2015. -aisiais. Mes esame prie, prieėmę bendrus sutarimus dėl ES biudžeto. Mes turime daugiametę finansinę programą. E, esame dėl jos sutarę, tačiau taryba štai dabar siūlo tokius mažinimus, kurie yra nepriimtini, jie yra nenuseklus, jie prieštarauja deklaruojamiems prioritetams. Taryba tikrai Atsiprašau, pirmininkė, jau baigiu. Taigi taryba negali pasakyti, kad tinkama mažinti lėšas ten, kur nėra lėšos tinkamai įsisavinimas. Iš tikrųjų, matome, kad mažinimas vyksta ir tose kategorijose, kur įsisavinimo lygis buvo pakankamas. Aš nesuprantu, kaip jūs galite teikti tokius pasiūlymus ar pristatyti tokią savo poziciją čia Europos parlamento plenarinėje sesijoje. E, taip kalbėti ir neraudonuoti. Panašu, kad tarybai niekiek negėda. Tai, ką Jūs kalbate, iš tikrųjų netitinka deklaruojamų tarybos tikslų. Ačiū, ponas Fernandės, Jums buvo skirtos trys minutės. Taip, ponė Fernandės, jūs kalbėjot tris minutės, daugiau kaip tris minutės, bet dabar suteiksiu kitam pranešėjui Depre. Ačiū, ponė pirmininkė, jūs sakėt keturias minutės, taip aš tarsi buvau išgirdęs. Pone pirmininkė, ponė Europos tarybos pirmininkė, ponė e, Europos tarybos, e, Europ, tarybos pirmininkė, taip aš e, pritariu jūsų išvadoms dėl mokėjimų asignavimų ir neišmokėtų lėšų. Mes su komisija stengiamės e, šiaip jau išspręsti būtent tą mokėjimų problemą. Dabar 15 metais problema nėra gera, tačiau stabilizavusi padėtis ir pagerės 16 metais, bet to neužteks. Žvelgiant iš daugiametės finansinės e, programos, e, e, programos pozicijos, iš tikrųjų struktūrinių požiūrių nieko konkrečiai nesi, ne, nesijimta, kad būtų galima užtikrinti padėti, gerą padėtį ilgalaikį. O dabar dėl biudžeto projekto 16 metais metais, tai mes turim tris didelius prioritetus ir tur, turbūt visų mūsų. Pirmiausia, reikia e, e, skatinti e, augimą ir kartu parodyti deramą žmogiškumą migrantų atžvilgių, kurie bėga į mūsų kontinentą. Ir kartu turim tinkamai atsak, būti budrus terorizmo galimų išpolių atvejais. Uh, Aš šiandien daug kalbėjau apie šį trečiąjį išbandymą. Labai svarbu reikia sustiprinti žmogiškus ir techninius e, pajėgumus kaip Europolas, Eulyza agentūra. Tos agentūros vaidina labai svarbu vaidmenį dalyjantis, keičiantis strateginę informaciją, kurios labai reikia kovojant su terorizmu ir užkertant kelią teroro išpolims. O lėšos tam skirtos net komisijos, jo labiau tarybos požiūrių iš tikrųjų nepakankamas tam, kad būtų galima e, spręsti klausimus. Na, o dabar vėlgi žiūrint, tai matant, kokie srautai e, pabėgėlių pas mus atvyksta, tai vėlgi didžiulis ište, išbandymas. Ir labai malonu girdėti pono Junkerio ir kitų e, politinių atstovų pasisakymus. Uh, Bet, e, ponė pirmininkė, iš tikrųjų reikėtų numatyti tinkamas lėšas. Jau 16 e, metais e, komisija numato tam tikrą padidėjimą lėšų palyginti su 15 metais, bet to nepakanka. Juk kalbam apie didelių srautų pabėgėlių prieimimą, perskirstimą, paskirstimą per, po valstybės narės ir tam nepakanka 990 milijonų eurų, atsižvelgiant į būtent finansavimo reglamentą. Ir, ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, baigdamas, aš apgailestauju, kaip ir mano kolega Fernandės, e, taryba vis dėlto pritarė tam, tikroms, e, tam tikrų biudžeto eilučių sumažinimų, biudžeto eilučių, kurios susijusios su horizontų 2020 e, ūkio skatinimo priemonėmis vėlgi palyginti su 14-15 metais Tad e, iš tikrųjų mes e, tiesiog e, sukūrėm sąlygas, kuriomis mes tikrai nesugebėsim pasiekti užsibrieštų tikslų. Labai ačiū. Dabar ponas Gregiakė. Merci, madame la présidente. Euh, je crois que... Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų dabar nelaikas leistis į diskusiją iš esmės dėl tarybos pasiūlymo Ir reaguojant į dviejų pranešėjų, pono Fernandės ir Deprie pastabas, bet noriu vis dėlto padėkoti pranešėjams už uh, užsiengažavimą, už tokį dinamišką požiūrį tam, kad būtų galima tikrai mm, ginti tam, tik, tam tikrų uh, kategorijų lėšas. Bet noriu pasakyti, kad tarybos sprendimas priimtas komisijos e, pasiūlymo e, pagrindų, o komisijos pasiūlyme numatytas vis dėlto padidinimas lėšų ne vienoje srityje. Ir čia vėl priminsiu ketvirtą skyrių Antai mokėjimų asignavimai padidinti 22,4 procentais, tai čia aišku ne kažkoks, ne, ne revoliucija palyginti su praeisiais metais, bet šiaip ar taip mokėjimų asignavimų kiekis padidintas tikrai nemenkai. Ir čia jau sakiau, nesileisiu į e, detalės, bet labai malonu, kad jūs, Erikai, vėlgi kalbėjot labai realistiškai. E, kita vertus, aš pasistengsiu šiaip geriau e, pateikti argumentus kitą kartą, tik tai pabrėšiu dar kartą, mes dirbom su jumis labai glaudžiai, mes labai rimtai įsiklausydavom, įsiklausėm į jūsų pasiūlymus ir aš esu tikrai nusiteikęs e, atvirai, konstruktyviai su jumis bendradarbiauti tam, kad mes pasiektume kompromisinį susitarimą. O šiaip kompromisinis susitarimas nelengvai bus pasiekiamas, tačiau jis absoliučiai reikalingas, kadangi jo, reikia, jo laukia mūsų uh, piliečiai. Rytoj komisijos pirmininkas Junkeris e, pateiks e, be visą kitą naują priemonių paketą orientuotą pabėgėlių kriziai spręsti kartu e, kitų sričių, kitų politikos sričių priemonės paminės. Ir tam, aišku, su, tą reikės suderinti su biudžeto klausimais. Bet aš tikiuosi, kad mums pavyks surasti tvarų, at, tikrai e, rimtą e, kompromisinį susitarimą tam, kad tikrai mes galėtume skatinti ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą. Pirmininkė, labai ačiū, diskusijos baigtos ir dabar galim pereiti prie kito darbo atverkės punkto. Vieną minutėlę, kad ponas Abramopulas galėtų deramai, kad jis galėtų įeiti į salę.